Balandžio 7 gavau laišką iš Naidželo Faražo. Jis yra e, Laisvės ir demokratijos e, frakcijos vienas iš pirmininkų pagal darbo tvarkos taisyklės. Jis pateikė oficialų skundą. Aš jo laiško turinį perdaviau atitinkamam komitetui. O dabar grįžtame prie darbo tvarkės ir kalbėsiu apie mūsų darbą kiekvieną dieną. Jūs matote darbo tvarkę ir e, pasižiūrėsime dabar į kiekvieną dieną atskirai. Prašom dėl darbo tvarkos.